Dear colleagues, shall we start our afternoon? Kolegos, pradedame šiandienos e, popietinį posėdį, o toliau aš kalbėsiu lietuviškai. So, we are starting our Uh, uh, so, uh, taigi mūsų popietiniai darbo atvarkiai dabar bus 11 klausimas ir mes kalbėsime apie motinystės atostogų direktyvą ir keisimės nuomonėm kartu su komisijos ir tarybos atstovais. E, komisijos atstovė ponė Vivimišų yra. Tarybos, ar turim tarybos atstovus, pirmininkaujančios Latvijos atstovų? Nėra. Iš tikrųjų labai gaila, nes dar vakar E, e, pirmininkaujantį valstybę Latviją buvo informavusi, jog dalyvaus e, mūsų komiteto posėdėje ir pareikš nuomonę kaip pirmininkaujantį valstybę, tačiau jau dabar gavom žinę, jog pirmininkaujantį valstybę dėl nesuprantamų priežasčių nedalyvauja ir todėl tai yra labai blogas precedentas, todėl kad visos institucijos norėdamos pasiekti rezultatą tiek Europos parlamentas, tiek Europos komisija, tiek pirmininkaujanti valstybė turi dirbti kartu. Taigi, dabar pirmiausia norėčiau suteikti žodį e, Eurofund atstovui, ponui Žorž Kabrita, kad pristatytų pirminius tyrimus dėl motinystės atostogų situacijos valstybėse narėse. E, prašau, ponė Žorž Kabrita, žodis jums. Madam Chair, thank you very much for your Pone pirmininkė, labai ačiū už malonius žodžius. Aš tikėjausi, kad e, e, bus galima rodyti skaidres, nes norėjau prezentaciją su vaizdu padaryti. Tikiuosi, kad technikai, kurie tikiuosi manęs klausosi, įjungs tą projektorių. Ir aš e, baigdamas, tęsdamas atsiprašau, norėčiau e, Europos fondo dėl gyvenimo ir darbo sąlygų gernimo uh, vardu padėkoti komitetų iškvietimą. Aš kalbėdamas visų pirma sieksiu pristatyti tyrimo rezultatus. Mes išstudijavome motinystės atostogų nuostatas skirtingose valstybėse narėse. Tokio tyrimo prašė jūsų komitetas, FAM komitetas, norėdamas žinoti naujausią padėtį šiuo klausimu. Reikėtų pagalvoti apie kontekstą. 1992 m. 85 direktyva, apie kurią čia kalbame, turėtų būti peržiūrėta. Joje yra kalbama apie e, priemonės skatinti e, saugą ir sveikatą darbę nešiosioms moterims ir darbuotojams, kurios nėra neseniai pagimdžiusios arba maitina krūtimi. Taip pat kalba apie 2010 m. 18 direktyvą, kuri nustato minimalę motinystės atostogų trukmę, kuri turi būti keturi mėnesiai. E, joje nėra numatytas minimalus e, ankstesnių pajamų pakeitimo būdas. E, taip pat turim galvoti apie kai kurios kitus svarbus dokumentus, pavyzdžiui, Europos 2020 integruotasias gairias. Jose yra pabrėžiama, kad svarbu įgyvendinti ir įvertinti užimtumo politiką, kuris skatina lyčių lygybę ir e, šeiminio bei darbinio gyvenimo pusiausvyrą. Pagrindinis tikslas - užtikrinti 75 procentų užimtumo lygį pagal Europą 2020 strategiją. Be to, direktyva 2006 metų 54, žinoma kaip peržiūros direktyva, E, čia yra labai svarbi, nes ji numato, kad valstybės narės turėtų skatinti socialinius partnerius, e, propaguoti lygybę tarp vyrų ir moterų, lankščias darbo sistemas, siekdami e, geriau suderinti šeiminį ir darbo gyvenimą. Kad galėtume toliau diskutuoti, turime išskirti tris labai aiškius pranešimus, apibrėžimus. Pirmiausia, kai kalbam apie šeimai skirtas atostogas, kalbam apie motinystės atostogas, tėvystės atostogas ir tėvų atostogas. Motinystės atostogos e, paprastai yra suteikiamos motinoms ir paprastai tai yra e, dar pertrauka iš darbo, suteikiama prieš gimdymą ir po gimdymo. Tai yra reikalinga fiziniam moters atsigavimui po gimdymo e, tėvystės atostogos yra vertinama taip pat kaip darbuotojo teisė ir prievalė ir e, jie yra suteikiama e, tėva, tėvui, kad e, būtų galima padėti vaikui aukti iki tam tikro amžiaus. Paprastai tas, tos atostogos yra imamos po tėvystės arba motinystės atostogų. Tėvystės atostogos e, kol kas Europos mastu nėra reglamentuojamos. Tai yra trumpas laikotarpis, kuris yra suteikiamas tik tėvui. Pagrindinis tikslas e, - skirti šiek tiek laiko e, vyrui praleisti su partnerė ir vaiku. Taigi tokių trijų rušių atostogas galime skirti. Vienas iš pagrindinių pirmųjų klausimų, kuriuos turime atsižvelgti galvodami šią temą, yra motinysės atostogų trukmė mes bandėme pateikti naujausią informaciją bei duomenis apie motinysės atostogų trukmę. Deja, bet negalime jums parodyti skaidrių. Pamatytumėt, kaip ženkliai skiriasi padėtis skirtingose valstybėse narėse. Pamatytumėt, kad didžioji daly valstybių narių yra nustatytas privalomasis laikotarpis ir bendrasis laikotarpis, į kurį eina e, privalomos atostogos ir e, savo norų pasirenkamos atostogos, kurias gali pasiimti motinos prieš vaiko gimimą ir po jo gimimo. Kol kas vis dar skaidrių nematome, bet e, pateiksiu porą pavyzdžių. Didžiausias kraštutinumas yra Slovakija. 34 savaitės motinystės atostogų, jos yra privalomos motinos turi tas 34 savaitės e, atostogų pasiimti. E, kairėje pusėje matote Slovakiją. Mėlynoji e, spalva rodo bendrą atostogų trukmę, o raudonoji spalva rodo privalomą trukmę. Dešinėje pusėje matote kitą kraštutinumą - Lietuvą ir Latviją, kur nėra numatytas privalomas atostogų uh, E, privalomo atostogų trukmė. Ar e, e, taigi tokie yra skirtumai atostogų trukmėje? Kitas dalykas, kiek darbuotojų atlyginimai yra mokami tuo laikotarpiu. Motina pasiima vaiko priežas atostogas ir per kiek laiko ji gauna atlyginimą. Matote, kad didžioje dalyje valstybių narių, kurios yra žaliai pavaizduotos, yra šimtaprocentinis atlyginimas paliekamas, bet yra kitų atvejų, pavyzdžiui, Airija, pažymėta mėlynai, kurioje yra nustatyta fiksuota suma, nėra jokios tiesioginės sąsajos su darbuotojo realiomis pajamomis. O Čekijos, Bulgarijos ir Slovakijos atvejais. Aš iešku vis dar informacijos savo ra, e, e raštuose. E, Te siekia 65 procentus ar 70 procentų. 65 Slovakijoje, Vengrijoje ir Čekijoje 70 procentų. Šis žemėlapis rodo, kad padėtis nėra vienoda visose valstybėse narėse. Todėl šiandienos diskusiją turėtumėm apie tai pagalvoti kitas klausimas, e, kurį vertinome atlikdami tyrimą. Atsakomybė, kas yra atsakingas už e, mokės, mokėjimą atlyginimo per e, motinysės atostogas. Ne visose valstybėse narėse socialinės saugos, socialinio draudimo institucijos yra atsakingos už tai. Kai kuriuose valstybėse skirtingos institucijos daugiau negu viena moka motinystės išmokas, pavyzdžiui, Austrijoje ir Graikijoje Vokietijoje yra e, darbdavio ir e, sveikatos draudimo e, bendra suma mokama, o Rumunija ir Jungtinė karalystė yra tos šalis, kaip ir Danija ir Malta, kuriuose tik darbdavys moka išmokas e, darbuotojai būnant motinysės atostogose. Malta yra vienintelė valstybė, kurioje už tai yra atsakingas darbdavys šimtų procentų. Darbdavys nesusilaukia jokios kompensacijos iš valstybės už tos išmokos mokėjimą. Tuo tarpu Danijoje, Rumunijoje ir Junktinėje karalystėje darbuotojai yra atsakingi už išmokas, bet e, vėliau jiems ta suma yra kompensuojama iš valstybės biudžeto. Anot naujausios informacijos, Maltoje dabar pradėta viešoji diskusija apie padėties pakeitimą kad darbdaviai neturėtų visapusiškai mokėti motinystės išmokų. Dar vienas įdomus pastebėjimas iš to, ką matėme ir iš to, kas yra iš mūsų reikalaujama, iš to, kas mūsų buvo prašoma, tiksliau, santykiai tarp motinystės išmokų ir neįgalų, e, nedarbo išmokų dėl sveikatos priežasčių. E, daugumoje valstybių narių, 19, tos dvi skirtingos išmokos nėra susijusios. Nėra nieko bendro tarp motinystės išmokų ir e, išmokų mokamų susirgus. E, tačiau kai kuriuose valstybėse, didžiojoje dalyje, tiesą sakant, valstybių, tos dviejų rūšių išmokos yra susijusios. Daugelis mūsų žinome, kad motinystės negalima traktuoti kaip lygos, tai nėra kaip ir susiję su sveikata. Nereikėtų traktuoti motinystės kaip e, sirgymo. Tačiau kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui Čekijoje, e, iš e, sveikatos apsaugos sistemos yra mokomas ir motinystės atostogos, ir e, lygos e, išmokos. Estijoje taip pat yra labai glaudus ryšys tarp motinystės atostogų ir lygos išmokų. Suomijoje yra sukurtas atskiras sveikatos draudimo įstatymas, bet iš esmės panaši padėtis kaip ir Estijoje, o Vengrijoje e, ir Luksemburgė padėtis irgi yra panaši. Mane nustebino tai, kad tos valstybės traktuoja motinystę kaip e, lygos atostogas reikia medicinio sertifikato, sveikatos pažymos, kad gautum motinystės išmokas. E, Švedijoje motinystės e, išmokos e, yra tiesiogiai susijęjamos su lygos išmokomis, bet kokiu atveju bendrai motinystės išmokos yra žymiai didesnės, žymiai dosnesnės daugumoje valstybių, tačiau kai kuriais atvejais e, susirgus e, mokamas šiek tiek didesnis, e, didesnė išmoka negu motinystės atveju ir apie tai mes galėtume padaryti tokių konkretesnių išvadų. Dar vienas buvo pateiktas klausimas. Pagal 5, 6 ir 7 direktyvos straipsnius, motinystės atostogų straipsnius pagal kuriuos niešios arba e, maitinančios darbuotojos jokiamis aplinkybėmis neturi atlikti darbo keliančio grėsmę jų sveikatai ir saugai arba kurios kelia grėsmę e, susidurti su fizinėmis, cheminėmis ar biologinėmis medžiagomis arba naktiniu darbu. E, kągi tai reiškia, kai kuriomis aplinkybėmis moteriams yra tokio, tokiam aplinkybė mažiau mokama, mažesnis atlyginimas mokamas. E, kai kuriuose darbo vietose, jeigu susidurėma su grėsme sveikatai e, ir saugumo grėsme iškyla, gali būti darbuotoja perkelta į kitą vietą, bet neretai ta kita vieta yra mažiau, tas darbas yra mažiau atlyginamas Kai kuriuose valstybėse narėse e, atlyginimas mokamas e, ar išmoka mokama per motinysės atostogas prilyksta atlyginimui. Jeigu tai yra įmanoma padaryti, tai e, iš esmės moteris atleista nuo darbo dėl grėsmės veikatai turi gauti tokį pat atlyginimą, kokį gaudavo, gautų dirbdama normalų įprastą darbą. E, išmokas moka e, kai kuriuose valstybėse narėse valstybės tarnybos, e, kad būtų kompensuojamas skirtumas tarp atlyginimo ir gaunamų pašalpų. Kai kuriuose valstybėse narėse, ir tai yra labai svarbu, yra priimta aiškių nuostatų sakančių, kad jokiomis aplinkybėmis darbuotojos negali gauti mažiau negu jų įprastas atlyginimas prieš neštumą. Tai yra vienas iš dalykų, kuriuos norėtume pabrėžti. Taip yra Prancūzijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Niderlanduose ir Portugalijoje. Dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau e, šiek tiek detaliau aptarti, kol, galbūt vėliau, kai kiti kolegos pasakys, motinystės atostoga yra, e, atostogos yra vertinamos bendrai e, kitų atostogų kontekste. Ir vaiko priežiūros atostogos yra vertinamos kaip kompleksinis reiškinys. E, dažniausiai viskas yra susiję su įprastomis šeimos tradicijomis valstybėje. Tai gali būti motina, tai gali būti tėvas, tai gali būti abu tėvai. Bet reikia pasakyti, kad yra valstybių, kuriuose tėvystės atostogos yra neskatinamos. Kartais tėvystės atostogas įmanoma gauti, bet už jas nėra mokamų jokių išmokų. E, o motinystės atostogų padėtis labai smarkiai skiriasi visose valstybėse narise ir pagal trukmę, ir pagal išmokas mokamas tuo metu. Bendrai atrodo, kad visa našta tenka moterims. Tačiau josgi nėra vienintelės, kurios yra atsakingos už vaiko atsiradimą egzistuoja motinos, egzistuoja tėvai. Ir čia akivaizdu, kad Europoje egzistuoja disbalansas, kurį šiek tiek vėliau galėsime plačiau aptarti. Motinystės atostogos turėtų būti vertinamos platesnėme kontekste ir e, turėtume galvoti apie tą kompleksinę, sudėtinę atostogų koncepciją, kaip aš kalbėjau, kad egzistuoja trijų ruošių motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos. E, Tai yra labai svarbus aspektas, kurį aš norėčiau e, trumpai aptarti. E, mūsų, nuostatos, mūsų tyrimas parodė, kad valstybės mastu priimti įstatymai turi labai stiprią įtaką. E, tai yra labai glaudžiai susijęs su tuo, kiek žmonės nori imti atostogų. Taip pat labai svarbi yra finansinė kompensacija. Labai svarbu, kad žmonių pajamos nesumažėtų. Gražinimo ar grįžimo į darbą programos taip pat yra labai svarbios E, žmonės e, nenori jaustis atskirti nuo savo darbo vietos, bet to moteris nori būti garantuotos, kad grįžusios į darbą gaus tą pačią darbo vietą. E, kitas dalykas - darbdavių požiūris turi didelės įtakos ir darbuotojų požiūrių į vaikus, vaiko auginimą. Ši schema neturi nieko bendro su šia diskusija, bet ji parodo, kiek Europoje uh, E, skirtingoms veikloms rūšims e, skiriama laiko. 2010 metais buvo atliktas tyrimas, čia išaiškėjo du labai svarbus dalykai. Pirmas dalykas - vyrai akivaizdžiai e, dirba daugiau valandų, už kurias mokamas atlyginimas negu moteris, bet moteris e, praleidžia daugiau laiko besirūpintamos kitais suaugusiais ir vaikais negu vyrai. Kitas dalykas - vyrai nuo 35 iki 49 metų, e, kada dažniausiai jie turi vaikus, skundžiasi, kad e, jiems e, labai prastai vyksta suderinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Darbinio ir šeiminio gyvenimo pusiausvyrą labai prasta. Mano išvada būtų tokia. Visų pirma, tobulėjimui potencialo yra daug. Čia e, matome, kad žmonės yra žmonės suvokia, kad e, kažkas yra negerai, jie nėra patenkinti su dabartinė padėtimi. Ir e, labai daug yra atostogų, už kurias yra nemokama. Todėl reikia ieškoti paskatų, pirmiausia, finansinių paskatų atostogoms vaiko priežiūrai skatinti E, žmonės e, nori tęsti savo gyvenimus, neribodami finansinių galimybių. E, sugrįžimas į darbo vietą taip pat yra labai svarbus. Socialiniai partneriai čia yra labai svarbus, jie geriausiai žysta, žino, kas vyksta darbo vietoje ir kaip galima geriau reintegruoti žmonės, todėl reikėtų juos įtraukti į diskusiją. Kitas dalykas, turime pasverti juridinius ir finansinius apribojimus. Apie tai būtina kalbėti. Taip pat yra ir administracinių kliučių Dauguma įmonių Europoje yra mažos ir vidutinės. Jeigu mes įvesime dar daugiau administracinių kliūčių, e, tai e, naudos tikrai jokios nebus. Mes turim skatinti mažas ir vidutinės įmonės dalyvauti šiose diskusijose. E, motinystės atostogos reikalauja abiejų pusių dalyvavimo ir vyrų ir moterų ir, e, ir vyrai, ir moteris turėtų dalyvauti tose diskusijose. Kuriama politika turėtų būti e, lanksti. E, nauji teisės aktai turi keisti realybę. Ir mes turėtume kalbėti šią temą, organizuoti visuomenės informavimo kampanijas. E, tai yra labai svarbu tiesiog visuomenės mentalitetui formuoti. Ačiū labai. Ponui Žorž Kabrita, iš tikrųjų jūsų atliktas labai geras, išsamus tyrimas apie padėtį motinystės, tėvystės atostogose visose 28 valstybėse. Tai labai geras pagrindas mūsų tolimesniam darbui. Ir dabar norėčiau žodį suteikti e, pranešėjai, poniai Marijai Arenai. Prašau. Merci, euh, Madame la Présidente, merci pour. Euh, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už. Uh E, tai, kad pristatėte savo studiją ir atlikote tą studiją. Ji pateikė labai daug informacijos apie e, visų ES valstybių narių realybę. Ta informacija mums yra labai naudinga ir ačiū, kad e, ją mums pateikėte. Pone pirmininkė, kaip ir jūs, aš šiandien e, aš jaučiuosi labai entuziastingai. Mes keičiamės nuomonėmis E, tema, kuri yra labai aktuali, tema, kuri yra susijusi su moterų teisėmis. Europa dabar išgyvena labai sudėtingus galaikotarpį. Mes e, turėtume siekti daugiau pažangos moterų teisų srityje. Tai, kad šiandien nėra tarybos atstovų, matome, kad e, jaučiamas didelis abejingumas vyrų ir moterų lygybės klausimui. Galbūt nereikėtų nustepti šiandien dėl to, e, kad e, taryba tik tai kaip šešėlis veikia svarstant tokio pobūdžio klausimus. Labai svarbu mums, parlamentui, bendram teisės aktų rengėjų dėrėtis su institucija, kurios atstovų nėra. Man uh, EPSCO tarybai yra labai sunku uh, pri, į, į, pri, įtraukti klausimus e, susijusius su moterų e, temomis. 2008 metais Europos komisija priėmė savo poziciją, už tai aš esu dėkinga. Europos parlamentas per praeitą kadenciją suformavo labai aiškę poziciją ir atliko savo pareigas. O šiandien mes laukiame. Šiandien mes laukiame tol, kol taryba e, pradės svarstyti moterų klausimus klausimus susijusius su moters apsauga darbo vietoje, nešiosios moters apsauga, ji turėtų būti apsaugota darbo vietoje. Jūs e, kalbėjote apie tai, kad jos turi būti apsaugotos nuo cheminių produktų, nuo naktinio darbo, nuo įvairiausių problemų. Taip pat turime galvoti apie tai, kaip galime padėti jaunoms moteriams, kuriams turi susirasti darbą po gimdymo. Uh, Turime apsaugoti moteris nuo skurdo, kuris jas gali ištikti po gimdymo. Ir šiandien žinome, kad Europoje vis tik tai milijonai moterų yra patekusios į tokias sąlygas. Ir taryba šiuo atveju tiesiog atsuka joms nugarą, sakydama, kad e, ta tema nenusipelno vietos tarybos darbo atvarkėje, EPSCO taryboje. Taigi mes ir toliau turėsime nešti mums tenkančią atsakomybę ir dirbsime tema, kuri e, leis išryškinti šį klausimą. Šis klausimas yra aktualus moterims, aišku, bet jis taip pat aktualus, kai kalbame apie gimstamumo lygį Europoje. Gimstamumo lygis mažėja. Ar mes ir toliau sėdėsime susidėję rankas, matydami, kad gimstamumo lygis Europoje mažėja? Aš noriu visiems šio posėdžio nariams pasakyti, kad e, paprastai kūdikio atsiradimas e, neužtrunka vieną dieną ir dėl jo neapsisprendžiama staiga. Tam reikia atsakomybės, tam reikia e, apsisprendimo ir tam tikro laiko. Ir jeigu mes nenumatysime sąlygų, juridinių, politinių sąlygų, jeigu mes, politikos atsakingieji, nepasakysim jauniems žmonėms, kad e, jeigu jūs turėsite vaikų, tas vaikas bus laukiamas šiame pasaulyje, tai tie jauni žmonės tiesiog neturės vaikų. Tai kas dabar vyksta? Jaunos moteris renkasi tarp e, profesinės autonomijos, e, darbo ir motinystės. Ir šiandien matome, kad daug atsiranda moterų, kurios nusprendžia neturėti vaikų. Ar mums reikia Europos, e, ko, tokios Europos rydienai? vaikai, kurie negims šiandien, nesiras jau nei po dešimties, nei po penkiolikos metų, nei po dvidešimties metų. Vadinasi, mes pateksime į didžiulę krizę visoje Europoje tai bus tiesiog demografinio deficito Europoje stoka. Todėl mes turėtume galvoti, e, kaip priversti tarybą kalbėti tą temą. Taryba taip pat atrodo abejingai žiūri ir į mūsų tikslą susijusiu su Europa 2020 tikslu įdarbinti kuo daugiau moterų. O tikslas dėl moterų užimtumo yra iškeltas pagal Europą 2020. Todėl jie kartais į mūsų uh, E, komitetą žiūri kaip į grinas e, feministes, bet mes tokios ir turėtume būti, turime labai aiškiai pasakyti, kad nepakankamai moterų yra darbo vietoje. Reikia, kad mes uh, e, sukirtume daugiau pastangų. Ar mes galime suprasti, galime užtikrinti, kad Europoje moteris e, sudarydamas 50 procentų gyventojų gali sudaryti 50 procentų ir darbo vietoje, o moterisgi turi vis daugiau galimybių patekti į išsilavin, ir švietimo įstaigas, jos turi geresnį išsilavinimą, jos gali patekti į darbo vietas, bet jos negauna gerų darbo vietų. Ir tai stebina ne tik moteris, tai stebina e, didžiai visuomenės dalį. E, Aš pati e, kaip feministė e, apgailestauju dėl to, kad mes išvaistome tai, kas yra pasiekta švietimo sistemose, nes moteris tiesiog negauna darbo. Ir dabar patekome į padėtį, kurios nebegalime toleruoti. Kągi mes siūlome ir kaip galime vertinti tai, kas jau šiandien buvo pasakyta. Pirmiausia, reikia dar kartą visiems susėsti prie bendro stalo ir aptarti visą eilę klausimų. Turim 92 metų direktyvą. Joje yra e, labai daug e, akcentuojama skirtumų tarp e, atostogų trukmės, tarp darbo rinkos padėties skirtingose valstybėse narės dėl atlyginimų skirtumų. Todėl mūsų tikslas šiandien turėtų būti aiškus. Išsiaiškinsime, kuris modelis geriausiai veikia, kuris modelis yra patraukliausias ir kokia sistema galėtų būti pritaikyta visoms valstybėms narėms, kad mes visi kartu pasiektume pagaliau tokį lygį, kai nebebus diskriminacijos. Arba jeigu bus diskriminacija, galbūt e, nebus jį dangstoma ir slėpiama, kaip kartais dabar egzistuoja. 30 metų, galime sakyti, jau tokia diskriminacija egzistuoja. Ir darbdaviui mes turime pasakyti, kad E, jis neturi teisės iš darbuotojo reikalauti e, dirbti ir neiti motinystės atostogų. Negalime e, leisti darbdaviams, kad jie uždraustų motinystę. Matome, kad dabar egzistuoja disbalansas tarp darbinio ir šeiminio gyvenimo, bet mes turime daryti viską, ką galime, kad kuo greičiau uh, mes parengtume aišku dokumentą ir kad tartumėmės ne su kažkokiu šešėliu ar vaiduokliu, o su aiškiais tarybos atstovais. Kas vyksta šiandien? Europoje yra trys institucijos, jos turi viena kitą gerbti. Nei viena iš jų nėra uh, virš, viršesnė. Komisija, parlamentas ir taryba visos yra lygios. Ir šiandien aš galiu pasakyti, kad mes kaip parlamentas nesame gerbiami. Uh, Aš kaip komiteto atstovė galiu pasakyti, kad mes nesame gerbiami, nes viena institucija neneša jai tenkančios atsakomybės. Mes reikalaujame, kad ji apsimtų tą atsakomybę ir mūsų laukia labai rimtas iššūkis. Ta peržiūros direktyva dabar neturi e, kelti grėsmės kitų dviejų institucijų nuveiktam darbui. Mes negalim savo nuveikto darbo išmesti šiukšlių dėžę. Mes esame politikai, kurie turime dirbti kažko naudingo, daryti kažką naudingo. E, labai nemalonu girdėti, kad mes darome tai, kas yra išvaistoma, bet turime kartais tą konstatuoti. Ir mūsų komiteto sekretoriatas kartais girdi iš tarybos, kad jūs daro tai, kas yra visai nereikalinga. Bet supraskime, kad piliečiai nenori būti traktuojami kaip bereikšmiai žmonės Ir mes turime duoti labai aišku signalą, kad jeigu direktyva bus peržiūrėta taip, kaip yra dabar, mes išvaistysime penkerius metus. Ir tada mes Europoje toliau funkcionuosime, vadovadomėsi 92 metų direktyvas, kuri galbūt 2025 metais, jeigu viskas gerai klostysis, bus šiek tiek pakoreguota. Toks požiūris yra tikrai neveiksmingas, galvojant apie Europos institucijų veikimą. Ir aš nenustepsiu, jeigu ateis momentas, kai e, piliečiai visiškai atitrūks nuo Europos. Jeigu mes toliau dirbsime taip, kaip yra dabar, tai rezultatas nebus geras. Ir baigdama, aš galiu pasakyti, kad turime reikalauti, kad taryba prisimtų atsakomybę ir kad mes galiausiai galėtume dirbti teisingai, tarnaudami Europos piliečių interesams. Ačiū pranešėjai. Plojimai parodo, kad pranešėja Marija Arena iš tikrųjų nusiteikusi rimtam darbui ir tikrai tikiuosi, kad taip dirbant rezultatas turėtų būti. O dabar kviesiu pasisakyti e, ponę Vivimišų e, kuri yra komisijos atstovė ir yra e, generalinė direktorė teisingumo ir vartotojų apsaugos. Prašom, ponė generalinė direktorė. Thank you, Madam Chair. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, po tokio aistringo pasisakymo ir tokio aistringo indėlio į mūsų diskusijas, dėja, net negaliu su jumis konkuruoti, ponė Arena. Ir šį vakarą atvykau į šį posėdį todėl, kad noriu kalbėti apie šią svarbę E, komisijos pasiūlytą direktyvą skirtą motinystės atostogoms ir tai yra viena iš tų direktyvų, e, kuri yra aktuali mūsų generaliniam teisingumo ir vartotojų reikalų klausimui ir komisarijos Jūrovos atsakomybės rytin šis klausimas patenka. Mes taip pat parengėme portfelį, kuris apima lyčių lygybę ir e, Tai yra to didesnio ponios Jūrova atsakomybės portfelio dalis. Kaip dauguma jūsų esančių čia šiandieną, aš dėja jaučiausi nusivylusi, kad bendri teisės aktų prieimėjai dėja nesugebėjo rasti e, bendro sutarimo, bendro pagrindo šiam pasiūlymui priimti. Ne todėl, kad mes esame funkcionieriai ir atlikome savo darbą taip, kaip mums atrodė teisinga, tačiau todėl, kad mes tikėjome ir tikėjome tuo, ką pasiūlėme. Ir todėl e, mums atrodo, kad mes turime pagrysti, kodėl yra teikiami tam tikri pasiūlymai, kodėl jie yra būtini. Mums tai visada atrodė subalansuotas, geras pasiūlymas. Ir aš pati esu motina, turiu vaiką, Ir turiu pasakyti, kad tai yra didžiulė dovana. Tai yra didžiausia dovana, e, kurią galima įsivaizduoti pasaulyje. Ir tai yra dovana ne tik moteriai. Ir ponia Arena kalbėjo apie tą atsakomybę. Atsakomybė tikrai nėra e, tas dalykas, kurį turėtų prisimti vien tik motina. Ta didžiulė našta, na, kai kurie gali pavadinti tai našta, iš ties galbūt ji ir nėra sunki, Tačiau jeigu pažvelgtume į apskritai visą gyvenimo kelią, taip, tikrai, tai yra nelengvas išbandymas ir mes visi turime bandyti ieškoti būdų padėti moterims, tevams ir mes, vyrai, moteris, esame atsakingi už tai, kad būtų surasti reikalingi sprendimai. Vis dėlto, laikui bėgant ir dabar turint patiktą pasiūlymą, dar daugiau laiko prabėgs ir Deja, e, tos perspektyvos, kad direktyva bus patvirtinta, atrodo vis blankesnės. Mes itin ilgai e, buvome tarsi įstrigę spastose, kuriuos sukūrė institucijos. Ir būtent dėl tos priežasties komisija nusprendė e, suteikti tam tikrą papildomą postumį ir užtikrinti, kad pasiūlymas būtų tęsiamas ir kad jam tarsi būtų vėl įpūsta naujos gyvybės. Mes tikrai vertiname tas pastangas, kurias e, įdėjo parlamentas ir jūs, ponė Arena, kaip naujoji pranešėja. Ir mes, kaip komisijos atstovai, galime pasakyti štai ką. Mes tikrai stovime šalia jūsų, palaikome jūs ir manau, kad tikrai yra galima rasti geriausių sprendimų susijusių su e, tolesniais žingsniais. Tad aš, kaip komisijos atstovė, kaip generalinio direktorato atstovė, sakau jums šios žodžius. Tačiau mums reikia visų jūsų paramos. Vien komisijos parama nėra pakankamas dalykas. Taryba laukia. Laukia kad parlamentas e, šiek tiek sušvelnintų savo poziciją. Ir taip pat yra laukiama, kad būtų numatytas e, e, pilnas mokėjimas skirtas visam laikotarpiu. Žinau, kad jūs jau sprendėte klausimą dėl alternatyvaus pasiūlymo. Tačiau mano nuomonė, dabar mums reikėtų kažkaip tai formalizuoti tuos tolesnius žingsnius. Aš pati esu toks asmo, kuris tais formalumais per daug netiki. Na, asmeniškai jais netikiu. Tačiau man atrodo, kad jeigu jau norima žengti teisingus žingsnius, reikia kažkokių aiškių taisyklių, formalumų, kurie įstatytų mūsų į vėžes. Na ir taip, teisingai buvo pasakyta, kad šokant tango reikia dviejų partnerių. Na ir šiuo atveju taryba yra antrasis partneris, mums reikia, kad jie e, prisijungtų prie mūsų ir žengtų tuo pačiu šokio žingsniu. Tad kalbant apie pirmininkaujančią Latviją, būtent ji turi nuspręsti, kokie bus tie tolesni šokio žingsneliai ir noriu jūs užtikrinti, kad tiek ir komisija, tiek ir aš asmeniškai, ir mūsų tarnybos e, diskutuojame, ieškome alternatyvių sprendimų. Ir noriu aiškiai pasakyti vieną dalyką. Žvelgiant iš komisijos perspektyvos, net ir pačiu blogiausiu atveju, jeigu bus atsimtas dabartinis pasiūlymas, mes tikrai nepaliksime e, e, moterų nuo šalyje. Ir tikrai neketiname e, užmerkti akis prieš motinas. Tačiau mums reikia į jas pažvelgti kažkokiu tai naujų žvilgsniu. Komisarė Jurova jau apie tai kalbėjo, tačiau mums dar reikia įvertinti, ką konkrečiai reikėtų padaryti, kad e, e, tuo atveju, jeigu dabartinis bandymas dėje neduos jokių rezultatų per keletą artimiausių mėnesių. Be abejo, puikiai suprantame e, tos iššūkius susijusius su darbo ir e, gyvenimo pusiausvyrą, kurią svarbu užtikrinti šeimose. Šiandien jau buvo kalbėtama apie demografinius pasikeitimus Ir tikrai man bus labai įdomu išgirsti ir jūsų nuomonę šiais klausimais. Dauguma moterų nori turėti vaikų. Tačiau taip pat mes norime eiti į darbą, norime siekti profesinės karjeros. Ir jūs, ponė Arena, jau minėjote, kad taip yra statistiniai duomenys, jog moteris E, dabar yra labiau kvalifikuotos nei būdavo anksčiau. Tačiau, kalbant apie susidariusią situaciją, neretai yra prarandami tie talentai ir tas, tas, ta talentų santalka neretai yra prarandama todėl, kad mažėja gyventojų skaičius ir auga tarptautinė konkurencija. Tad mums reikia rasti tokį požiūrį, kuris būtų tikslingas, kuris padėtų užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir kad moteris torinčios vaikų galėtų patekti į darbo rinką ir išlikti toje rinkoje. Tačiau svarbu padėti ne tik moterims, reikia padėti šeimoms apskritai. Ir kalbant apie lyčių atlyginimų skirtumus bei, bei, bei pensijų skirtumus, tai yra aktuali problema, kurią reikia spręsti. Reikia sukurti didesnį pasirinkimą valstybė, atsiprašau, šeimoms ir užtikrinti, kad atsakomybės rytis tarp vyrų ir moterų būtų pasidalyjamos sąžiningai. Na ir nekalbame uh, apie tas moteris, kurios turi vaikų. Svarbu ne tik tų vaikų susilaukti, svarbu ir jiems kažką suteikti. Uh, Tačiau nemažiau svarbu kalbėti apie moteris visais gyvenimo etapais. Taip, moteris susilaukia vaikų, tačiau svarbu kalbėti apie moteris ir tada, kai jų vaikai susirga, e, kai susirga jų tėvai. Tai yra visas moters gyvenimo kelias. Ir aš esu įsitikinusi, kad gera asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą gali padėti ir Europos Sąjungai, padėti jos verslui, įmonėms ir tai gali padėti pritraukti ir išlaikyti itin kvalifikuotus darbuotojus e, toje itin konkurencingoje rinkoje, kurioje dažniausiai išsilaiko tik itin kvalifikuoti darbuotojai. Be to, neretai dirbančios e, mamos e, dirba tokius darbus, kurie netitinka jų kvalifikacijos, yra žemesnės kvalifikacijos. Tad reikia užtikrinti, kad E, jos turėtų galimybę išnaudoti savo įgūdžius e, joms tinkamiausiose vietose, ypač valdysenos lygmenyje. Svarbu, kad moteris aktyviau dalyvautų darbo rinkoje ir tai darytų tik teigiamą įtaką produktivumui, augimui ir ženkliai prisidėtų prie Europos ekonominio atsigavimo. Europos Sąjunga e, yra sukūrusi tokį E, sutaikymo politikos e, rinkinį, kuris yra skirtas padėti tėvams norintiems dirbti. Tos priemonės turi būti pritaikytos įvairiems gyvenimo etapams. Pavyzdžiui, kai vaikai dar yra labai maži, kai vaikai pradeda eiti į mokyklą, arba tada, kai e, iškyla poreikis gal prižiūrėti tuos vaikus. Reikia užtikrinti, kad būtų pašalintos kliūtis, trukdančias moteriams dalyvauti ekonominiuose procesuose. Reikia taip pat stengtis, kad būtų sąžiningai pasidalyjamos e, šeimų prievolės tarp vyrų ir moterų. Tad gerbiami parlamento nariai, mūsų laukia dar labai daug darbo. Ir kaip jau nekartą minėjau, tai sakiau ir savo kolegoms, tai yra itin ilgalaikis projektas ir aš tikrai su džiaugsmu išklausysiu jūsų nuomonės, jūsų pasiūlymus, kurie padėtų suprasti, kaip būtų galima spręsti tuos iššūkius, kurie yra kilę šiandieną. Mums reikia tęsti savo kovą ir bandyti užtikrinti, kad būtų sukurta lygybė tarp vyrų ir moterų, kad vis daugiau moterų dalyvautų darbo rinkoje ir kuo daugiau vyrų pasinaudotų galimybę praleisti daugiau laiko namie, pasirūpinti vaikais ir savo šeimomis. Tad, gerbiami komiteto nariai, komisija visada žengs iš vien su jumis. Mes ieškosime kartu dirbdami tinkamiausių sprendimų, kurie užtikrintų asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvirą. Ir turiu pasakyti, kad aš asmeniškai niekada nežiūrėjau į moteris kaip į jaukas. Moteris yra apdovanotos, talentingos, moteris yra itin kvalifikuotos. Ir be abejo, moteris turi teisės. Žinoma, vyrai taip pat turi teisės, tačiau jie tikrai nežino, kad jie labai daug praranda, nepraleisdami daugiau laiko su savo uh, ką tik gimusiais vaikais. Tačiau jeigu dirbsime iš vien, mes galime pakeisti šią situaciją. Ačiū labai uždėmesi. Ačiū e, poniai e, Vivi Mišu. Ir dabar kviečiu e, diskusijai. Ir pirmiausia, kviesiu pasisakyti šešėlinius pranešėjus iš atskirų politinių grupių. Ir dabar žodį suteikiu poniai Zaborskai. Prašau. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať e, Euró... Ďakujem, pirmininke. Norėčiau padėkoti už šį tyrimą. Manau, kad e, mums buvo labai gerai pristatyta esama ES situacija. Mes matome, kad taisyklėse, motinystės atostogų taisyklėse ES skiriasi, skiriasi skirtingose e, šalyse. Slovakijoje mes turime 34 savaitės, e, būtent 34 savaičių motinystės atostogą, atostogas. 34 savaitės skiriamos e, vienišoms motinoms. tiksliau, vienišos motinos gali turėti dar daugiau savaičių. E, dar norėjau pasakyti, kad e, labai gaila, kad šiandieną tarybos atstovų nėra, nes šiandienos diskusijos yra tikrai e, labai svarbios. Mes esame patvirtinę direktyvą parlamente, bet nuo tada, man rodos, tarybos atstovų niekada mūsų posėdžiuose nebuvo. Nepamenu e, jų apsilankimo e, ankstesnės kadencijos metu vadovome šiomis temomis. EPP e, šiek tiek susiskaldžiusiai žiūrėjo į šį klausimą bet aš pritariau poniai Trela ir balsavau už šią direktyvą. Aš teigiamai žiūriu į tai, kad Marija Arena pateikė šį pasiūlymą visos diskusijos, kurios vyko leido padaryti išvadą, kad tikrai mūsų komitetas laikosi savo pozicijų, nepleidžia, nepaleidžia ginklų iš rankų. Mes, e, manau, pasieksime dar daugiau pažangos, jeigu dar daugiau narių galės prisidėti prie šio labai gero pasiūlymo. Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad aš pritariu darbo grupės įkūrimą e, tarybos lygių. Manau, kad tarybos lygių šis klausimas turi būti aptariamas ir darbo grupė galėtų sureaguoti į mūsų e, teksto projektą. Na, žinau, kad gal dar neaišku, ar tokia grupė bus, nežinome, koks bus tarybos sprendimas. Turėtume suvokti, atsiminti, kad e, ši direktyva yra direktyva, kuria siekiama apsaugoti moteris. E, Motin, motinas apsaugoti e, maitinančias krūtimi moteris. Šią temą pasiūlė pats pati Europos komisija ir mes, Europos parlamentas, su taryba esame pasirengę šią temą aptarti bet kada. Taip pat mes galime siekti ir kompromiso. Ir jeigu šios diskusijos įvyks, galbūt galėtume suderinti pozicijas ir taip pasieksime pažangos. Generalinis direktorius, generalinė direktorė yra e, pranešėja, tikrai daug e, dalykų pasakė apie situaciją, apie demografinę mūsų visuomenės situaciją. Jeigu norime spręsti šių sudėtingų problemų grupę, manau, mums reikia bendradarbiavimo. Visgi nemanau, ar ši direktyva tikrai, kad ši direktyva tikrai padės mums išspręsti demografinės problemas. Bet reikėtų dėti pastangas tam, kad padėtume pagerinti situaciją moteriams. Sąrašą, nebent kas dar norėtų pasisakyti ir prašau kalbėti nedaugiau kaip po dvi minutės. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Berder iš Alde grupės. Prašau. Thank you very much, uh, Madam President. Dėkoju pirmininkė. Kalbu Beatrix Bekera, uh, Aldė Šešėlinės pranešėjos vardu. Jie atsiprašė, kad negalėjo šiandieną dalyvauti. Uh, Norėčiau taip pat e, padėkoti už prezentaciją, manau, kad ji buvo tikrai labai įdomi ir naudinga. Norėčiau taip pat padėkoti poniai Arena už e, jos darbą, siekiant e, būtent, kaip galėtume išjudinti šį klausimą iš sąstingio taško. Ji tikrai labai gerai pasidarbavo. Ir ji nori komisijai nusiųsti aišku signalą. Uh, ir tarybai nusiųsti aišku signalą, kad parlamentas pasirengęs diskutuoti. Taigi dabar iš tikrųjų tarybos eilė sureaguoti ir sureaguoti konstruktyviai. Vis dėlto nepriimtina, kad direktyva e, ats, bus, būtų atsimta e, tik todėl, kad taryba nenori bendradarbiauti. Mes tikrai esame nusivylę, kaip ir visi kiti. E, kad Latvijos e, prie, prie, pirmininkaujančios valstybės atstovų šiandieną nėra. E, pirmininkas Junkeris teigia, kad atsijims šį dokumentą, jeigu taryba nedalyvaus e, jo rengime. Tai tikrai pavojingas precedentas, manau, mes visi turime tai suvokti. buvo tikrai labai sunku už, e, išsikovoti geresnį moterų atstovavimą komisijoje. Norėčiau padėkoti poniai Jurovai už jos darbą. Žinau, kad ji tikrai daug prisidėjo. Tikrai negalime, e, negalime leisti tarybai e, nesureaguoti. Manau, kad e, vyrai ir moterys Europoje tikrai nusipelno, kad mes ir toliau dėtume pastangas šioje srityje, nes pasiūlymas buvo parengtas 92 metais. Tikrai būtų liūdna, jeigu netęstume darbo. Dėkuoju toliau ponas Ortasun. Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad aš pritariu tam, ką sakė Marija Arena. Tikrai e, kyla pasipiktinimas. Aš manau, kad komisija tai žino, tai žino taip pat ir taryba. Yra žinoma, kad e, galbūt e, ši direktyva bus atsimta, šis pasiūlymas bus atsimtas. Atrodo, kad daugelįje visuomenės dalių e, taip ir yra, kad jeigu nepaskime pažangos, situacija netgi prastėja. Negalime prisidengti ekonominę krizę ar panašiai. Kai buvo rengiamas komisijos darbas, buvo daug įvairių deklaracijų, daug subjektų norėjo e, prisidėti ir jie sakė, kad, e, tarkim, kadangi dabar krizai negalime e, siekti pažangos e, lyčių lygybės kontekste, tai tikrai su to tą negalime taikstytis. Norėčiau uh, užduoti klausimą komisijos atstovui. Žinau, kad um, deda pastangas tam, kad išjudėtume iš sąstingio taško, bet nežinau, ku, kaip galėtume tai padaryti. Uh, Mm, šis dosie jau yra refit. Nežinau, ką toliau galėtume e, daryti. Ar remsimės 293? E, e, neaišku, kaip toliau, kas bus toliau daroma, nežinau, kuriuo sutarties stratu turėtume remtis. E, pirmiausia, turi susitarti e, tarybą ir tada informuoti mus. Ir taryba turi e, pajudėti iš mirties taško ir informuoti mus. Ir tada mes pradėsime dėrybas. Bet taryba negali sakyti, kad mes e, nepasirengę, kad parlamentas nepasirengęs modifikuoti pozicijos. Mes tiesiog nesame dar informuoti apie jų poziciją. Taigi, visuomenė tikrai nori, kad šis tekstas išliktų, kad jis būtų gerinamas, taigi aš norėčiau paraginti komisiją e, pasiraitoti rankovės ir toliau e, palaikyti šį dokumentą, neišmesti jo iš šiukšlių dėžę ir mes esame pasirengę diskutuoti, bendradarbiauti su taryba. Manau, kad tikrai galbūt galėtume įkurti darbo grupę. Two minutes, please. Panas Derikas, dvi minutės. Two minutes. Thank you very much. And I would like to say thank you to the report. Dėkoju, norėčiau uh, padėkoti už šį pranešimą. Dabar sakys, kalbėsiu vokiškai. Aš Stebiuosi, kad e, pastaruosius dešimt metų jau dirbome su šiuo dokumentu, bet e, dar e, yra vis pasitenkiamas netinkamas požiūris. Aš norėčiau paklausti pranešėjus, ar jūs turite vaikų? Na, aš turiu keturis vaikus, žinoma, pats jų nenešiojau, bet aš mačiau jų gimimą kai kalbame apie motinystės arba tėvystės atostogas arba vaiko priežiūros atostogas, tai nėra atostogos, tai tikras darbas, aš žinau tai iš savo patirties. Tai nėra atostogos. Ir vaikai, jie e, bus visuomenės nariai, o tuo pačiu tėvai turi dirbti, jie turi išlaikyti šeimas. nepamirškite, kad kalbant apie atlyginimus, apie pensijas, na, iš tikrųjų dažnai pensijos ir panašios pašalpos yra iš kitų darbuotojų atlyginimo darbo. Ir aš nenorėčiau lyginti žmonių, kurie neturi vaikų ir tėvų, kurie turi vaikus. Manau, kad reikia toliau diskutuoti apie šeimų politiką. Vaikų auginimas yra tikras darbas, yra pareiga. Ir kai kalbame apie e, tėvų teisės, nekalbėkime tik apie moterų teisės, kalbėkime apie visų teisės ir mm, svarbu, kad mm, pabrėžtume, kad e, tėvai yra e, atsakingi už vaikų rengimą visuomenį. Brigada, eu também queria agradecer aos intervenientes. Uh... Ačiū ir aš norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems. Manau, kad e, viskas čia priklauso nuo to, kaip vertiname problematiką, iš kokios perspektyvos žiūrime. Tai, kas vyksta taryboje, ECOFIN, Eurogrupėje, aiškiai rodo, kad yra nuolat siekiama susitarti dėl biudžeto apkarpimo, ar tai būtų socialinis biudžetas ar kitoks biudžetas. Tokia yra bendra sprendimų prieimimo dvasia dabar. Bet kai kalbame apie biudžeto mažinimą, E, atsiras labai daug problemų, jeigu bus sumažintas socialinių teisų ir socialinių paslaugų finansavimas. Tiems, kurie netiki, kad žmogaus teisės ar socialinės teisės e, neturi būti išsaugotos, nes yra svarbiau apkarpyti biudžetą, gyvenimas turėtų būti problematiškas. Visigi žinome, kad mums visiems kaip damoklio kardas kabo demografinė katastrofa. O kai kalbame apie tėvų teisės, ar mes e, jas nustatysime, tai ar jos bus nustatytos ar nebus nustatytos padarys įtakos mūsų ekonomikai. Aš suprantu, kad dabar sudėtingas ekonominis laikotarpis. Bet e, kaip ten bebūtų, mes turime paremti e, motinų tėvų vaiko priežiūros teisės. E, visuomenėje tie žmonės atlieka socialinę funkciją, jie prisideda prie visuomenės raidos. Ir tai turi būti pripažįsta ir deramai finansuojama. Mano valstybėje, kaip ir kitose Europos valstybėse, nėra sukurta pakankamai e, teisių motinoms. Ir daugeliu atveju kai kurios moteris tiesiog nusprendžia negimdyti vaikų, nes jos nesusilaukia pakankamai paramos. Turėdamas pajamas, kurias jos dabar gauna, jos e, vaikų nedrįsta turėti. Taigi pasirenkamas sprendimas tiesiog tų vaikų neturėti. Ir neužtenka tik e, panorėti turėti vaiką, reikia įvertinti ekonominius veiksnius ir įvairiomis ekonominėmis aplinkybėmis e, matome, kad neretai priimamas neigiamas sprendimas sprendžiama vaikų neturėti. Grįžtant prie tarybos pozicijos, manau, kad reikėtų pažiūrėti, kurios valstybės kelia daugiausia kliūčių šiame procese taryboje. Aš manau, kad reikėtų priminti valstybių narių vyriausybėms, kokia atsakomybė tenka joms. O tada turėsime kreiptis į Europos komisiją, kad ji prastumtų šį dosiją. Tačiau jeigu bus vengiama darybų su taryba ir išliks konfrontacija su taryba, tai e, manau, kad visi pasigailėsime. Pirmininkė, aš jau norėčiau baigti. Parlamentas e, nori tą temą dėrėtis, e, tartis su, su taryba. Niekad parlamente nesam sakę, kad nesam pasirengę dėryboms su taryba. Ir labai svarbu, kad mes e, tokias dėrybas organizuoti padėtume. Jeigu kas nors trukdo, parlamentas ir o ne valstybės narės. Tiksliau valstybės narės, o ne parlamentas. Io mi sento coinvolta in prima persona in questo tema, come potete immaginare. Aš e, pati, kaip jūs įsivaizduojate, esu labai angažuota šią temą diskutuoti asmeniškai. Aš akivaizdžiai matau, kad čia šiek tiek prarandame diskusijos e, pametame, kas yra diskusijos esmė. Aš girdėjau, kaip komisija kalbėjo apie vaiko auginimą, e, pa, pa, au, jų auklėjimą, santykius tarp vyrų ir moterų, santykius tarp šeimų. Labai buvo įsileista į tą diskusiją, bet aš nemanau, kad tai yra problemos esmė. Čia mes turim kalbėti apie neštumą ir darbą apie garantijas, kad neštumo pabaigoje galėsite grįžti į darbo vietą. Man pasisekė, kad aš galėjau dirbti iki pat neštumo pabaigos, bet ne visi turi tokias galimybės. Ne visoms moteriams yra suteikiamas garantijos ir ekonominė parama, kuri gali būti reikalinga, e, kad, kad jos jau susigarantuotas, kad galės sugrįžti Europos piliečiai pavargo laukti, pavargo laukti tų teisių, kurias jau turi kitos valstybės. Pažvelkite šios studijos rezultatus ir pamatysite, kad mano valstybėje motinystės atostogos yra tarp ilgiausių Europos Sąjungoje. Tačiau yra labai daug Italijoje ir kai kuriuose kitose valstybėse narėse zonų, kuriuose moterys neturi teisių ir dažnai tai yra atspindėta statistikoje. Ir taip yra todėl, kad jis neturi deramos darbo sutarties, pavyzdžiui. <clears throat> Mano nuomonė, reikia e, neatskirti šios problemos iš bendro konteksto. Užtikrinkime, kad šis pranešimas būtų priimtas netidėliojant. Aš e, manau, kad norėtume iš komisijos lūpų išgirsti tai, kas jau yra padaryta kas galbūt bus atidėta, mes norim šiek tiek įsivaizduoti, kokia padėtis, nes dabar mes kalbame apie šešių mėnesių dėlsimą. Mes sakome, kad negalime laukti, negalime dėlsti, kol taryba pradės e, veikti geriau. Ačiū. Pone Morvai. Labai ačiū. Aš vis negaliu kalbėti vengrų kalbą, nes man vertėjai nėra suteikti todėl aš kalbėsiu anglų kalba. Aš vis dar tikiu tuo, ką jau seniai moterų judėjimai sako. Asmenis gyvenimas yra politinis gyvenimas. Leiskit man šiek tiek ilgiau pakalbėti, aš noriu aš savo asmeninės patirties pavyzdį pateikti. Mes, moteris politikės, turim išklausyti daug tokių realių, asmeninių, tikrų moterų uh, E, istorijų. 92 metais, aš buvau 28 metų, turėjau pirmą vaiką ir pradėjau ieškoti darbo Europos taryboje. Mes, kai buvusi komunistinė valstybė, ką tik buvom prisijungę prie Europos tarybos Strasbūrė ir aš prašiau, nukenditavau į darbą kaip žmogaus teisų advokatė, žmogaus teisų teisme. E, vyko pokalbis dėl darbo E, reikėjo atlikti sveikatos patikrinimą, jie norėjo įverdinti, ar aš e, tu, pakankamai geros sveikatos esu šiam darbui. Aš nusirengiau, nuėjusi pas gydytoją ir vidutinio amžiaus vyriškis pasinaudojęs savo statoskopu, e, apžiūrėjo mano krūtinę ir staigai mane pažiūrėjo tarsi kažką labai įtartų, labai įtartinai. Ir paklausė tada Ar jūs maitinate krūtimi? Krūtimis? Jis paima mano dosie ir sako, jūsų vaikas yra dar tik devinių mėnesių. Bet e, devinių mėnesių vaiką jūs dar maitinate. Mano specializacija buvo baudžiamoji teisė ir aš nedėldama pradėjau galvoti apie Miranda Voning, kurią e, tuose detektyvuose matote. Uh, E, kai įvairiausios priemonės yra pasitelkiamas prieš žmogų. Ir aš tada pagalvoju, gal toje valstybėje nusikaltimas yra vaiką maitinti iki devinių mėnesių. Aš e, nežinojau, ar aš esu dinozauras gyvenantis soloje, ar aš susikaltelė, bet tada aš supratau, kad aš darau kažką labai negero. Ir tada aš sakau, taip, aš maitinu. Galbūt, e, aš pagalvojau, bus lengvinanti aplinkybė, jeigu pati prisipažinsiu. Gydytojas labai uh, uh, nustebo, įsiuto devinių mėnesių vaikas ir dar maitinamas krūtimi. Tai nenaudinga nei vaikui, tai nei kiek e, negerai ne, ne jūsų sveikatai, labai e, sunkus krūvis jūsų kūdui ir tai trukdys jums gerai dirbti. Jis sako, aš jums duosiu šią tabletę. Ir tai yra tikra istorija, aš neįsigalvoju, imkite šią tabletę gal 3-4 kartus e, ją išgersit ir pienas pasibaigs. Ir jis sako, aš kaip gydytojas jums tikrai rekomenduoju tą padaryti. Ir aš turbūt niekad nepamiršiu, kokį skausmą ir pažeminimą aš tada pajūčiau, kokią nelaimingą ir vienišą aš pasijaučiau. Grįžau į viešbutį, e, Strasbūrė, jūs e, žinote turbūt Strasbūrė, kur yra E, Klebero aikštė, ten yra toks nedėlis viešbutukas. Ir aš e, prieš 24 metus tada atsisėdau balkonė tame viešbutyje ir žiūrėjau į tas tabletes. Ir aš tada padariau labai didelę klaidą. Aš e, papasakau, kas man atsitiko kitam e, kandidatui iš Vengrijos. Psichologas jis buvo vyriškis. Ir e, tas ir tas e, kolega, e, aš atsiprašau, kad aš pasakoju moterų istorijas, bet yra moterų teisų komitetas. Taigi, pabaiga e, viso to yra tokia, kad tas kandidatas psichologas man rekomendavo išgerti tabletes ir nutraukti maitinimą. Bet aš to nepadariau. Aš dar tris mėnesius maitinau vaiką ir po to dar du vaikus pagimdžiau. Bet aš kiekvieną kartą susitapatinu su moterimis, kurios jaučiasi pažemintos, e, vienišos ir tai yra lyties diskriminacija. Aš gerbiu jūs, kai jūs sakote, kad nereikėtų uh, kažkokių stereotipų apie lytį sukurti. Nesvarbu, ar tai vyrai ar moteris, bet realiame gyvenime turbūt vyriškis niekada nepasijaus toks pažemintas. Visi džiaugiasi tuo, kad uh, tėvas yra įtraukiamas į vaiko auginamą. Darbo tvarkė dar liko trys klausimai, gal galėtumėt baigti. Taigi mano klausimas, ar galime išklausyti tikrų moterų, pasakančių tikras istorijas apie tai, kaip motinystė, vaiko maitinimas, neštumas ir gimdymas trukdo jų darbiniam gyvenimui. Ačiū. Thank you very much, Madame Petir, please. Ačiū. Toliau. Uh, kita parlamentarė. Ir smatram, da je ovo e, prevažna tema. Labai ačiū. Aš manau, kad ši tema nepaprastai svarbi ir aš labai apgailestauju, kad čia nėra tarybos atstovų. Norėčiau informuoti komitetą, kad praėjusią savaitę kartu su pirmininkė ir kita kolega, kitų kolega aš susitikau su pirmininkaujančia Latvija ir e, prisistatėme mes kaip e, FAM komiteto atstovės ir aptarėm e, tarp kitų temų ir šią temą. Ir paklausiau, kaip komitetas galėtų perduoti tarybai savo poziciją ir paprašome, kad taryba pasakytų, kada ta direktyva bus aptariama. Gavom labai keistą atsakymą. E, konkretaus tvarkaraščio negavom. E, bet taryba sutiko, kad parlamentas priims savo poziciją dėl šios direktyvos ir tada taryba nuspręs, kaip toliau dirbti. Aš norėčiau čia pabrėžti, kad mums reikia gerų reglamentų, kad apsaugotume motinas ir leistume motinoms praleisti kuo daugiau laiko su savo vaikais. Tai yra svarbiausia. Be to reikėtų veisti, vengti moterų diskriminacijos, motinų diskriminacijos. Aš e, žinau, kokia yra bloga Kroatijos demografinė padėtis, taip pat ir ES. E, gyventojai sensta, miršta, bet e, viena pati ši direktyva nieko neišspręs. Mums reikia konkrečios politikos ir aš norėčiau išgirsti komisijos ir tarybos atstovų nuomonę. Visi žinome, kad e, esame ištikti ekonominės krizės, bet turim nusistatyti prioritetus. Ateityje, jeigu mes e, norime turėti vaikų, kurie užaugę taps mokesčių mokėtojais, tai yra reikalinga bet kokiai visuomeniai išgyventi, turim nustatyti e, šią direktyvą kaip aišku prioritetą. Ir šis komitetas kartu su taryba ir komisija turėtų aptarti priemonės demografiniai padėčiai Europoje pagerinti. Muchas gracias. Y nos han dicho muchas cosas hoy. Um, Ačiū. Mes šiandien labai daug girdėjome pasisakymų ir visi turbūt galvojam daugmaž panašiai. Sutinkame, kad reikia atblokuoti šią direktyvą, kuri dabar jau šešerius metus e, mėtosi e, mūsų, ant mūsų darbo stalo. Iš esmės norime, kad Europa išplėstų socialinę darbo tvarkę. Socialinė darbo tvarkė Europos ekonomikai ir visuomenė yra tarsi deguonis. Norim geresnės veikatos, socialinės apsaugos, daugiau lygybės. Bet tuo pat metu turim žinoti, kad Europai kyla rimta demografinė grėsmė. Ši direktyva yra skirta pusiai žmonijos ir suteikia vilties pusiai žmonijos. Manau, kad reikėtų pirmininkaujančiai tarybai valstybei Latvijai pasakyti, kad pirmininkavimas nėra premija, tai yra atsakomybė, tai yra rimtas darbas, jūs turit padėti Europai ir pirmininkaujantį šalis tą atsakomybę turi nešti. Šią direktyvą perspektyva galime pasinaudoti kaip e, kertiniu akmeniu, atkuriant ekonomiką, mano nuomonė. Reikia labai aiškiai pasakyti, neligybė ir neteisingumas darbo rinkoje e, visuomet e, parengdavo dirba ateities ekonominiams konfliktams ir nesutarimams. Tai, ką mes dabar išgyvename, ekonominė krizė, iš esmės su tuo susijusi, ši direktyva atliktų svarbu vaidmenį užtikrinant daugiau lygybės ir sukuriant geriau funkcionuojančią ekonomiką. Taigi, turime labai aiškiai dar kartą pasakyti, kad šis parlamentas yra pasirengęs ir nori aptarti šią direktyvą su taryba. Praėjus tiek daug metų man dar susidaro įspūdis, kad visi pavargome, nes vis laukiame jau e, daug metų, laukiame šios direktyvas, apie ją mastome, apie ją kalbame. Aš e, manau, kad taryba turėtų išgirsti, ką mes sakome šiame komitete ir šiame parlamente. Europa tam ir sukurta, kad e, būtų keliamos tokios piliečiams tarnaujančios iniciatyvos. Ši iniciatyva sustiprins piliečių teisės. Ši direktyva bus labai geras žingsnis teisinga kryptimi. Be abejo, mes negalime dirbti be terminų. E, mes e, e, neturėsumėm dirbti be laikrodžio prieš akis. Šią direktyvą turim stengtis pastumėti prieki kuo greičiau. Taryba sako, kad steigia darbo grupę, kad sužiūrėtų, kaip dėrybos galėtų tęstis. Dėl šios direktyvos padaryti labai daug darbo, būtų gaila išvaistyti. Dar suteikti žodį pranešėjai Marija Arenai. Merci beaucoup. Je ne rajouterai pas grand chose. Simplement. Ačiū. Daug ko nepridursiu. Pirmiausia, noriu pasakyti visiems e, kalbėjusiesiems ir kalbėjusiosioms dėl pademonstruoto atsidavimo ir entuzijazmo. E, praeitoje parlamento kadencijoje buvo atliktas labai dėlis darbas, buvo suformuota aiškiai pozicija, bet to žinome, kiek darbo dar mus lieka. Čia parlamento viduje mes e, esame susilaukę paramos tolesniam darbui. Kitas dalykas, reikalavimas yra labai aiškus, turime kreiptis į komisiją, kad būtų suteikta laiko. Aš žinau, kad uh, laiko jau yra skirta nemažai, bet parlamentas dabar naujas. Mes suformavome naują komitetą. E, tarybai pirmininkaujantį valstybę taip pat yra jauna, galima būtų pasakyti. Todėl mes turim sutelkti energiją ir e, pasiekti, pradėti dėrybas. Kitas dalykas, gaila, kad nėra tarybos. Aš manau, kad būtų labai įdomu, jei išgirsti, ko mes prašome. Mes turėtume įtraukti šį klausimą taryba turėtų įtraukti e, šį klausimą į darbo atvarkę ir įsteigti darbo grupę, į kurią eitų trijų pirmininkaujančių valstybių atstovai - Italijos, Latvijos ir Luksemburgo pirmininkaujančių šalių atstovai. Taip būtų galima pabandyti šį dosiją pastumti į priekį. Mes e, tarsi ir neprašome kol kas aiškios pozicijos, mes prašome, kad šis mums esminis klausimas būtų įtrauktas į darbo atvarkę. Jeigu mes tą padarysime, Jie žinos, ką yra padaręs mūsų komitetas, jie žinos, kad mes esame pasirengę diskutuoti, dėrėtis, kad mes esame atsakingi parlamentarai, žinome, kokios yra mūsų prievalės ir mes norime rasti sprendimą. Todėl aš tikiuosi, kad turėdamos tiek energijos mes galėsime pasiekti sprendimą. Ačiū. Ačiū poniai pranešėjai. Aš tik noriu informuoti, kad mes mūsų komiteto vardu parašėm laišką pirmininkaujančios Latvijos valstybės ministrui kur iš tikrųjų apgailestaujam šitam laiške, kad netvyko į mūsų suorganizuotą klausimą ir mes manom, kad tas bendradarbiavimas yra būtinas. Ir kaip pasakė ponė pranešėja, iš tikrųjų mes raginam skubiau sukurti tą trijo darbo grupę ir mūsų parlamentas yra, kaip ir komisija, yra pasirengę bendradarbiauti. Ačiū dar kartą e, visiems dalyvavusiems, ačiū komisijos atstoviai, ačiū visiems kolegoms, eisim prie kito klausimo. Mhm. E, kitas mūsų klausimas 12 yra e, žaliojo užimtumo iniciatyva, išnaud, kaip mes galim išnaudoti žaliosios ekonomikos darbo vietų e, kūrimo e, potencialą. Ir aš norėčiau suteikti žodį nuomonės pranešėjai Monikai Bana. Prašau. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Leider kann Ačiū labai, ponė pirmininkė. Gaila, e, kad šis svarbus klausimas nėra toks įdomus iš mūsų salės išeinantiems svečiams. Pirmininkė, taip šiek tiek lūktelsime, kol nurims atmosfera salėje. Mm-hmm. Very interesting questions, I tell you, yes, you know? Yes, yeah? yes, very good. Mm-hmm. Colleagues, we continue our... Gerbiami kolegos, darbas tęsiasi, tad ponia Ana, žodis jums. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę, kaip nauja Europos parlamento narė, pristatyti savo pirmąjį nuomonės projektą. Čia kalbama apie žaliojo užimtumo iniciatyvą ir e, žaliosios ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialo išnaudojimą. Rengdami šią nuomonę norėjome sustiprinti moterų poziciją darbo rinkoje ir užtikrinti, kad būtų sukūrima daugiau darbo vietų moterims. Labai tikiuosi, kad Šis nuomonės projektas prisidės prie šių procesų ir ši nuomonė buvo parengta užimtumo komitetui, tad mūsų prievalė yra įtraukti ir tą lyčių aspektą įvykstančias diskusijas dėl investicijų į, žaliasias, į žalėją ekonomiką ir darbo vietų kūrimo žaliojoje ekonomikoje. Tad turime užtikrinti, kad bet kokios naujos investicijos į žalėją ekonomiką sukurtų dar daugiau darbo vietų moterims ir kad tos darbo vietos būtų žalios ekologiškos. Ir viena iš problemų, kurią aptariu savo nuomonėje, yra tai, kad nėra e, bendros apibriešties Europos Sąjungoje e, kuri pasakytų, kas yra žalioji darbo vieta ar žalesis užimtumas. Yra įvairiausių statistinių duomenų, kurios pateikia valstybės narės, tačiau neretai tie statiniai duomenys prieštarauja e, vienas kitam ir, kaip jau minėjau, trūksta tos vieningos apibriešties. Ir dabar svarbiausia yra sukurti tokią žalėje duomenų bazę, e, kurioje būtų įtraukti duomenys apie žalias darbo vietas, jų kokybę ir e, darbo vietas skirtas moteriams. Tad mums reikia tos bendros apibrištės, reikia ją sukurti. Ir būtent tai ir siūlau savo parengtame nuomonės projekte. Manau, kad į šį klausimą turėtų pažvelgti ir tarptautinė darbo organizacija bei jungtinės tautos. Taip pat kalbame apie tai, kad žaliosios darbo vietos e, turi būti sąžininkos darbo vietos ir taip pat turima būti, e, turim, reikia prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Nemažiau svarbu užtikrinti, kad būtų žinoma, kokie sektoriai patenka į statistinius duomenis, kurie yra pristatyti. Ir aš pati atvykau iš vienos, e, ten aktyviai dalyvavau visuomeninėje veikloje ir man itin aktuolus žaliųjų darbo vietų klausimas. Ten vienoje buvo organizuotas specialus projektas skirtas žaliosiams darbo vietoms ir moterų užimtumui. Ir buvo kalbėta apie tai, kad e, nėra statistinių duomenų dėl žaliųjų darbo vietų Europoje. Tad reikia tokio statistinio pagrindo, kuris pristatytų situaciją žaliųjų darbo vietų ES. Ir prieš pereidama prie kitų nuomonės punktų, noriu dar kartą priminti, kad tai yra pirmoji nuomonė, kurią rengiau. Ir tikrai buvo nemažas iššūkis sugebėti viską sutalpinti į tokią e, nedidelę apimtį, nes nuomonė turėjo būti trumpa. Tad be abejo neapžvelgiu visų elementų, visų klausimų, kuriuos būtų galima įtraukti į tokio pobūdžio dokumentą. Ir atrinkdama nuomonės punktus vadovavausi e, tam tikrais kriterijais, kurie padėjo susikoncentruoti ties tais elementais, e, kurie dar nebuvo aptarti jau parengtose parlamento rezoliucijose. Galbūt anksčiau parlamente dirbę asmenys daugiau turi informacijos apie tai. Žinau, kad parlamente buvo priimta puikių rezoliucijų praeitie apie žalį užimtumą, apie moterų užimtumą. Tačiau, kalbėdama iš vietos politikos lygmens perspektyvos, mano nuomonė, pagrindiniai klausimai yra tokie, kokie šios riterijos aspektai galėtų būti įtraukti į europinę kompetenciją į tą ES matmenį. Aš taip pat nuomonėje siūlau, kad moteris turėtų kaip ir vyrai pasinaudoti e, tomis investicijomis, kurios yra daromos į žaliasias darbo vietas. Ir investicijos į žalį ekonomiką turėtų būti naudingos ne vien tik uh, aukštų kvalifikacijų asmenims, tos, e, asmenims dirbantiems tose sektoriuose, kuriuose jau dominuoja vyrai. Tai yra vienas iš tokių sudėtingiausių klausimų diskusijose dėl žaliųjų darbo vietų. Nemažiau svarbus yra ir moksliniai tyrimai. Jie turi būti atliekami šioje srityje. Ir moksliniai tyrimai nuolat turi atsižvelgti į lyčių lygybės aspektus Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų kuriamos priemonės, kurios padėtų užtikrinti tą lygybę žaliųjų darbo vietų kūrimo srityje tiek ir vyrams, tiek ir moteriams. Ir tai buvo klausimas, kuris, buvo, kuris yra aptariamas užimtumo komitete. Ten yra kalbama apie darbo rinkos politiką, apie būtinybę sukurti e, užimtumo kokybę, ypač žaliojo užimtumo srityje. Taip pat nuomonėje kalbu apie tai, kad reikia e, moterų verslininkių paramos e, ir taip pat reikia užtikrinti, kad e, būtų teikiamos mikropaskolos, būtų teikiama pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat svarbu atsižvelgti į, į viešuosius, viešųjų pirkimo aspektą, kitus proceso elementus. Ir be abejo suprantu, kad yra įvairiausios ekonominės veiklos ir žaliosios darbo vietos galbūt nesusilaukia pakankamai dėmesio. Tačiau labai svarbu kalbėti ir apie darbo vietų kokybę, apie darbo vietų apsaugą. Reikia nepamiršti ir e, moterų esančių valdybose, e, žalių įmonių valdybose. Taip pat reikės išvelgti ir į moterų organizacijų svarbą, kuriant žaliųjų darbo vietų politiką bei programą. Tad reikia užtikrinti, kad būtų skatinama struktūrinių fondų parama e, skirta investicijoms į žaliasias darbo vietas. Dar kartą sugrįšiu prie moterų organizacijų, tikrai labai svarbus elementas, jį reikia atsižvelgti. Ir kaip jau minėjau, ne viską pavyko įtraukti į nuomonę. E, dėja e, nuomonės apimtis yra ribota. Kovo 19 yra galtinis terminas e, pakeitimų pateikimui. Ir tada vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir nuomonė bus patvirtinta gegužė 6. Neišgirdau. Lepo, e, poštovana izvjestiteljica Evana, zahvaljujem vam na dobro pripravljanje. Pane Peter, ačiū labai. Dėkoju poniai Ivanai, ačiū už puikiai parengtą nuomonę, kurioje kalbama apie būtinybę įtraukti moteris į žaliosios ekonomikos užimtumo potencialą. Žaliojo užimtumo iniciatyva turi užtikrinti, kad būtų pereinama prie tokios ekonomikos, kuri sunaudotų mažai anglės dvideginio ir labai svarbu užtikrinti, kad visa ekonomika keistusi, ne tik mažas ir vidutinės įmonės ir kad būtų siekiama šio tikslo. Ir kalbant apie žalę ekonomiką, jos naudą turi sugebėti pasinaudoti visi. Tad labai svarbu skatinti moterų vaidmenį šios iniciatyvos įgyvendinime ir Svarbu pašalinti nereikalingas kliūtis mūsų visuomenėse. Taip pat reikia pažiūrėti, e, kuriuose visuomenės segmentuose moteriams kyla daugiausia sunkumų. Tad tokiuose iniciatyvose kaip ši e, reikia ieškoti būdų sustiprinti moterų poziciją visuomenėje. Taip pat norėčiau paminėti e, galimus šios iniciatyvos privalumus kaimo vietovėms ir moteriams gyvenančiams kaimo vietovėse. Juk jos ne tik augina įvairius maisto produktus, jos taip pat e, yra atsakingos už šeimos gerovės išsaugojimą ir labai svarbu išsaugoti tą kaimo vietovių stiprybę, sustiprinti moterų gyvenančių tose vietovėse e, gyvenimo kokybę, juk būtent moteris, motinos yra e, šeimų ašis. Ypač rytų bei pietų Europoje, nes būtent moteris atsiduria gana sudėtingoje padėtyje dėl įvairiausių priežasčių. Tad ši iniciatyva turėtų pagerinti moterų poziciją e, kaimo vietovėse ir džiaugiuosi, kad ši tema buvo įtraukta į jūsų nuomonę. EPP frakcijos vardu norėčiau padėkoti už puikiai atliktą darbą ir manau, kad pateiksime ir papildomų pakeitimų, kad būtų trukti papildomi elementai. Ačiū. Thank you. Thank you, Madam Word, please. Ačiū labai, dabar žodis poniai Vurt. Ačiū labai, ačiū Monikai už puikiai atliktą darbą. Džiaugiuosi, būdama šešėlinė nuomonės pranešėja ir turiu pasakyti, kad su pranešėja dėl daugelio dalykų mes sutarėme. Labai įdomi tema, tai yra pozityvi tema nukreipta į ateitį ir susijusių su to, kaip galima sukurti geresnę ekonomiką, tiek ir e, kalbant apie moterų įtraukimą, tiek ir apie tvarumą. Taip pat tai yra galimybė, kurios tikrai negalime išvaistyti. Remiantis FAM komiteto anksčiau atliktų darbą, norėčiau pabrėžti keletą aspektų, kurie man yra svarbus. Tai yra e, tinkamo darbo darbo tvarkė, taip pat išlavinimas ir mokymai moterims, moteris e, verslo pasaulyje ir Džiugu, kad buvo skirta dėmesio ir e, kaimo vietovėms. Kaip Monika minėjo nuomonės projekte, socialinė žaliųjų darbo vietų perspektyva yra e, itin svarbi, atsižvelgiant į tas nepalankės sąlygas, su kuriamis dažnai susiduria moteris ir tą mm, e, ekonominės krizės neigiamą poveikį moterims. Reikia užtikrinti, kad e, darbo teisinė apsauga ir e, kiti elementai būtų stiprinami. Svarbu, kad būtų įveiktos nereikalingos kliūtis ir būtų užtikrinta, kad moteris aktyviau dalyvautų žaliojo sektoriaus e, žaliajame sektoriuje. Taip pat svarbu užtikrinti, kad būtų e, mokamas vienodas atlyginimas, nes neretai atlyginimai itin skiriasi ir reikia gerinti saugą ir sveikatą darbe ir gerinti moterų atstovavimą darbo vietose. Išsilavinimas ir mokymai yra e, testinė investicija į asmenis visose gyvenimo etapuose, tad reikia susijęti šią iniciatyvą su išsilavinimu, e, mokymu darbo vietose ir pripažinti, kad e, moterų gyvenimai gali tekėti įvairiomis vagomis. Be abejo, žaliosios darbo vietos yra susijusios su mokslu, su inžinierija ir jaunas moteris reikia skatinti rinkti šias rytis dar mokyklose. Taip pat reikia e, to tokio e, požiūrio, kuris užtikrintų, kad moteris e, teiktų paraiškas dėl pameistrystės programų, dėl galimybės mokyti, mokytis visą gyvenimą. Ir aš pati kaip moteris verslininkė labai džiaugiuosi, kad verslumas yra susijęs su žaliųjų darbo vietų kūrimu. Tai turi taip pat itin glaudų sąryšį su švietimu ir Labai svarbus yra ir mentorystės tinklai, kikimasis gerąją praktiką ir patirtimi. Taip pat reikia užtikrinti e, geresnės galimybės pasinaudoti finansavimu. Ir norėčiau paminėti garsiai vieno banko e, pavyzdį Azijoje. Manau, kad panašų pavyzdį būtų galima pritaikyti žaliajame sektoriuje. Taip pat jaunos moterys verslininkės yra labiau pasirengusios įsitraukti į alternatyvius bendradarbiavimo modelius, e, tokius kaip socialinės bendradarbiavimo įmonės Ir neretai vyrų dominuojami sektoriai yra siejami su tokiais labiau tradiciniais verslo modeliais. Ir dar kartą norėčiau pabrėžti, kad labai džiaugiuosi, kad kaimo, buvo, e, kaimo vietovių klausimas buvo paliestas. Ačiū pranešėjai už puikiai atliktą darbą ir nekantrauju ir toliau dirbti kartu su jumis. Ačiū. Dėkoju, žodis poniai Višnievskai, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Šis nuomonės projektas mm, yra svarbus, tačiau ir daug tokių abejonių tarsi sklando aplinkui. Kas iš tiesų yra to žaliosios darbo vietos? Ir e, kaip tos žalios darbo vietos gali užtikrinti gerą aplinką Tad kaip praktiškai būtų galima apibriežti tas žaliasias darbo vietas? Dar vienas nerima kelintis klausimas būtų toks. Tie tradiciniai darbai, kurie netitiktų šių kriterijų, ar jie būtų diskriminuojami? Tad tas žalesis augimas, kaip jis gali įtakoti kitus sektorius, kitus ekonomikos sektorius? Taip pat yra ir tam tikrų abejonių susijusių su tuo, kokias, kokie terminai yra naudojami nuomonėje. Galbūt e, pritrūko daugiau dėmesio konkretiems elementams, ar galbūt čia labiau suspindi e, pranešėjos nuomonė. Ir dabar kalbant apie tuos aplinkosauginius įgūdžius, kurie yra svarbus, kalbant apie būsimą darbo rinką. E, E, norėčiau užduoti su to susijusi klausimą. Atidžiai klausiausi vykusių diskusijų ir taip pat girdėjau tokias frazes e, kaip procentinė moterų e, dalis darbo vietose. Ar mes, kaip komitetas, esame atsakingi už procentinių dalių reguliavimą įvairiose gyvenimo sritise? Ačiū labai. Žodis panešėjai. Monika Vana, prašau. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Rückmeldungen. Sie sind alle sehr, sehr wertvoll. Ich freue mich, dass wir gemeinsam. Dėkoju už jūsų komentarus, už reakcijas. Tikrai labai malonu, man buvo labai malonu aptarti šį klausimą. Manau, kad šias diskusijas pratesime ir ateityje. Dabar norėčiau sureaguoti šiek tiek į išsakytus komentarus. E, jūs, ponė, klausėte, iš kur atsirado ta formuluotė, kuo remdamasi sakau, kad moteris yra e, nustumiamos į pakraščius. Aš e, cituoju 2012 m. parlamento rezoliuciją. E, Aš cituoju tą e, frazę, kuri jau buvo patvirtinta šiame parlamente. Ir manau, kad e, ji buvo parengta, ta frazė sformuluota remiantis įvairiomis diskusijomis. Nes nežinau, ar jūs žinote, kad pavyzdžiui regionų komitetas vasarį pradėjo veiksmų planą skirtą moterų žali, žaliosioms darbo vietoms. Mm, tai yra kalbama, mm, tame plane kalbama apie e, svarbes darbo vietas, kuriuose, kurių reikia moterų. Taigi, tai yra konkretus pavyzdys, kad e, lyčių e, klausimas negali būti ignoruojamas. Na, o dėl apibriešties. Viena bendra apibrieštis būtų uh, E, sunkiai e, parengiama. Aš kaip sakiau, tai yra moterų komiteto nuomonė e, apie socialinių reikalų ir užimtumo komiteto dokumentą. Mes tiesiog norime, kad būtų labiau atsižvelgta į lyčių klausimą. Uh, Štai dėl ko aš žiūriu į e, šį klausimą gal ne šiek tiek iš egzistencinės perspektyvos. Stengiuosi atžvelgti ir į UNEP, ir į tarptautinės darbo organizacijos aspektus. Šis E, dokumentas vis dėlto yra tikrai svarbus ir aš manau, kad jūs teisingai, teisingai sakėte, kad reikia dėl žaliųjų darbo vietų dar aptarti ir aptarti apibirištis. That... Dėkoju. Norėjau pasakyti, kad e, e, iki kovo 9-12 valandos galima pateikti pakeitimus. One small comment. Yeah. To... Vienas komentaras. Aš dėkoju sekretoriatui už puikų darbą Ačiū. Darbotvarkės klausimas - investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą, skatinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Ir dabar suteikiu žodį nuomonės pranešėjai, poliai Gilling. Thank you very much. Uh, I will speak on behalf of Julie. Um, Dėkoju, aš kalbėsiu Julie vardu. Norėčiau visų pirma e, informuoti, kad e, atsiprašė, kad negalėjo dalyvauti. Norėčiau padėkoti sekretoriatui už tai, kad padėjo rengiant šią iniciatyvą. Kaip jūs žinote, žodžių nuomonė turi būti nedaug, skaičius yra ribotas. Štai dėl ko mes, mes susitelkėme didžiausią dėmesį ties barjerais, kurie iškyla moteriams e, įsidarbinant Europos Sąjungoje. Žinau, kad daugelis svarbių klausimų negalėjo būti įtraukti ir žinau, kad kolegos rengs pakeitimus, e, prašydami įtraukti tuos svarbus klausimus. Pagrindinės temos, ties kuriu, kuriomis susitelkėme, yra tai, mm, mes kalbame apie e, ne, nevienodą moterų ir vyrų atlyginimą. Mes dažnai kalbėjome apie e, tai mūsų komitete ir mes e, visada m, sakėme, kad reikia kovoti su šiuo e, klausimu. Antra, moterys prisideda prie MVI, suteikia pridėtinės e, vertės, moterys gali būti taip pat ir lyderės, ir verslininkės, ir moterims labiau sitraukiant e, versle, tai galėtų būti naudinga ekonomikai. Trečias punktas yra skirtas moteriams, kurios dirba dalimi etato kai kuriuose valstybėse narės narėse tai yra net šešis kartus dažniau pasitaikantis atvejs. Ir Dėl to, darbdamos tik pusę etato, moterys uždirba mažiau ir dėl to didėja skirtumas tarp atlyginimų ir moterų, moterų ir vyrų atlyginimo. Ketvirtas punktas yra skirtas kaimo vietovėms ir e, migracijai iš būtent kaimo vietovių. Moterys migruoja iš kaimo vietovių į miestus ieškodamos darbo. Dėl to apsiribuoja moteriams atsiveriančios ekonominės galimybės ir e, dėl to skur, didėja skurdas. Ir paskutinis punktas yra skirtas e, ek, e, skaitmeninės ekonomikos e, darbo atverkiai. E, prieiga prie interneto galėtų padėti įmonėms įsikurti e, kaime, įsikurti visur ir taip pat moteriams e, rasti daug, atsivertų daugiau galimybių darbo srityje. Aš pasiruošusi bendradarbiauti su šešėlinės pranešėjais ir jeigu turite kokiu nors klausimų, prašau užduokite tiesiai man. Thank you, Madame Gabriel. Dėkuoju, ponė Gabriel. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai. Aš esu šešėlinė pranešėja. Taigi, aš esu šešėlinė pranešėja. Ehm, šios nuomonės pranešėją ir norėčiau pasakyti, kad labai svarbu daug dėmesio skirti moterų užimtumui ir moterų galimybėj dalyvauti ekonominėme ir socialinėme gyvenime. Norėčiau pabrėžti, kad moterų dalyvavimas šioje srityje e, vyksta kartu, stengiantis suderinti darbą su tėvys motinystė. Reikėtų nepamiršti, kad labai svarbus yra šeimų vaidmuo. Šeimos yra labai svarbios Europos potencialui. E, šioje ataskaitoje kalbamas atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Jeigu norime stiprinti moterų statusą, kaip kas sakė ir pranešėja, reikėtų gerinti būtent situaciją, atsižvelgiant ir į moterų atlyginimus moterys turi galėti be problemų grįžti į darbą e, po e, vaiko, susilaukia vaiko ir e, reikėtų pagalbinių, pagalbinės veiklos moteriams tam, kad jos turėtų, būtų labiau motivuotos dirbti ir pusę etato, dirbti namuose ir dirbti su informacinėmis technologijomis ir taip toliau. Taip pat uh, moterys, kurios yra baigę universitetą, e, sunkiai randa tokias pačias darbo vietas kaip kad vyrai. Taigi svarbu e, taip pat, kad būtų užtikrinta ir vaiko priežiūra, mažo vaiko priežiūra, nes kai kuriuose šalyse jos dar nėra. Reikėtų uh, E, taip pat siekti daugiau kokybės e, e, ir siekti užtikrinti, kad ir jaunų šeimos gautų. Kad pakeitimo terminas yra 12 valanda kovo 5. Ačiū, eisim prie kito klausimo. Paskutinio darbo atparties klausimo. Dabartinė politinė padėtis Afganistane. Ir noriu pakviesti nuomonės pranešėją ponę Mariją Gabriel. Pasisakyti. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš e, turiu garbės Jums pristatyti FAM komiteto nuomonės projektą AFET pranešimui, kuriame yra kalbama apie dabartinę padėtį Afganistane. E, visų pirma, aš norėčiau e, šiek tiek išskirti šią AFET komiteto temą. Kalbame apie dabartinę Afganistano padėtį po to, kai buvo perrinkta valdžia. Ir nu, mūsų nuomonė apie moterų padėtį Afganistane kol kas nėra visapusiška. Mes norėtume įtraukti plates, daugiau teminių, temų tą temą. Todėl aš dabar parengiau nuomonės projektą apie tiesiogiai dabartinę politinę padėtį ir valstybių dalyvavimą valstybės stabilizavime. Aš žinau, kad jūs toje dvasioje pateikėte ir pakeitimų. E, Labai svarbu juos visus pakankamai pasverti, kad mūsų nuomonė susilauktų dėmesio AFET komitete, kad mes išliktume svarios sprendžiančią temą. Šiame nuomonės projekte visų pirma yra kalbama apie moterų dalyvavimą valstybės gyvenime ir jų vaidmenį stabilizuojant šalį. Taip pat kalbama apie moterų dalyvavimą švietime, kad jos galėtų gavusios išsilavinimą dalyvauti politinėme gyvenime ir visuomenėme gyvenime. Kitas dalykas - moterų galimybė e, kreiptis į teismą ir prisidėti prie valstybės teisinės sistemos sustiprinimo, kad būtų užtikrinta pagarba moterims. Kitas dalykas, e, turime stengti sumažinti smurtą prieš moteris. Čia matome, kad pranešime yra kalbama ir apie tokius dalykus kaip e, gimdyvių mirtis, moterų, mirtingumas moterų dalyvavimas ir nacionalinių ir tarptautinių lygių visuomenės gyvenime. Jungtinės tautos yra parengusios e, E, konvenciją dėl e, diskriminacijos e, prieš moteris vengimo. Afganistanas tą dokumentą yra pasirašęs ir mūsų nuomonė yra pagrista ta, ta konvencija. Aš dėkoju kolegams už visus pateiktus pakeitimus, dėkoju visiems ir aš tikiuosi, kad galėsime iki kovo 11 dienos, kada yra mūsų pakeitimų pateikimo terminas, viską padaryti ir tada galėsim kovo pabaigoje balsuoti. Ačiū ponė pranešėjai, prašau, prašau ponė Marvai. Thank you very much. I, I wonder if you could... Uh, uh... Ačiū. Gal jūs galėtumėt savo nuomonėje šiek tiek uh, pakalbėti apie tai, ar Afganistanas dabar yra saugi valstybė, migracijos požiūrių. Mes Vengrijoje beveik kiekvieną dieną kalbame apie E, dešimtis žmonių, e, dažniausiai vyrų, bet e, šiek tiek tarp jų yra ir moterų, kurie kerta vadinamą žalę sieną ir prašo prieglopščių. Iš to, ką jūs ką tik pasakėt, man susidarė įspūdis, kad kol kas nėra ta valstybė E, nepavojinga. Ar jūs tą norėjot pasakyti? Taip pat aš norėčiau sužinoti, ką jūs savo nuomonėje, kaip jūs savo nuomonėje atstovaujate šį komitetą. Ar šis komitetas kaip moterų komitetas neturėtų imtis konkretesnių žingsnių, kad būtų užtikrinta taika? Aišku, kai kalbam apie Afganistaną, taikos palaikymas yra labai svarbus. Ar mes kaip moterys, kaip moterų teisų komitetas e, turėtume nešti ypatingą atsakomybę to požiūriu, ką jūs galvojate apie Ukrainos padėtį, dar norėčiau sužinoti. Tuo pačiu požiūriu. Taikos palaikymas, taikos užtikrinimas. Koks yra toje operacijoje lyčių aspektas? Ačiū labai. Aš nežinau, ar ponė e, nuomonės teikė norėtų atsakyti. E, turbūt dalis klausimų nėra susijusi su jūsų tiesioginė nuomonė, pavyzdžiui, apie Ukrainą, bet prašom, ar jūs turit kokių pastebėjimų? Aš dėkoju poniai Morvai už šį klausimą. Manau, kad e, šie klausimai nėra susiję su mano nuomonė, kaip aš jau ką tik sakiau. Šioje nuomonėje mes kalbame apie moterų indėlį į Afganistano uh, visuomenės padėtį ir aš norėčiau, kad e, moterų teisų komitetas būtų vertinamas rimtai. Mes esame kompetitingas komitetas ir neturėtume išsklaidyti savo nuomonės e, e, ir daugybei klausimų, kurie taip pat yra labai svarbus, bet jie nėra šios nuomonės tema. Todėl aš siūlyčiau, kad šioje nuomonėje mes sutelktumėm dėmesį į moterų vaidmenį stabilizuojant šalį. Mes kaip FAM komitetas turim pasakyti, kad e, teismų reforma, valstybės e, teisės, moterų dalyvavimas primant sprendimus gali prisidėti prie ilgalaikio valstybės stabilizavimo. Taip mano FAM komitetas ir e, tai nėra, o visa kita nėra mūsų kompetencija. Mes manau, kad susikoncentruokime į du, tris aspektus, tada AFET komitetas rimtai vertins moterų teisų komitetą. O kiti klausimai tokie kaip ar ta valstybė saugi ar nesaugi ir panašiai, E, manau, bus svarstomi AFET komitete, e, bus papildomų diskusijų ir tada galbūt ir jūs turėsite progą pasisakyti. Bet aš manau, kad šiuo požiūriu mes turėtumėm visų pirma susikoncentruoti į moterų indėlį į e, stabilizavimą valstybės ir jų e, efektyvumą. O dėl Ukrainos aš nieko bendro nematau su savo nuomonė. Manau, kad šis klausimas, kaip jau buvo pasakyta, e, E, turi būti orientuotas tik į Afganistaną ir į moterų padėtį tokio pabudžio valstybėse. Šiandien mes neketiname kalbėti apie Ukrainą ar kažką panašaus. E, e, ačiū pranešėja. Okay. Ačiū pranešėja. Noriu paskelbti, kad pakeitimus galima teikti iki 12 valandos, iki kovo 11. 11 of March. Okay. Tai viskas mūsų darbo tvarkė baigta. Aš tik tai priminsiu, kad kitas posėdis kovo penktą dieną ir taip pat mes turėsime du renginius skirtus tarptautiniai moters dienai paminėti. Tai yra kovo penktą ir kovo ketvirtą. Jūs turite e, kvietimus, turite programas. Ačiū visiems dalyvausiems posėdžiui, ačiū labai sekretoriato darbuotojams, dėkoju vertėjams už bendrą darbą. Gero vakaro, sudė. Gracias.